politikos pranešėjas, aš turiu pasakyti, kad nepatinka man komisijos pasiūlymas. Tačiau tas tekstas, dėl kurio buvo susidarėta, yra geriausias įmanomas, turint omenyje esamas aplinkybės. Aš taip pat siūlyčiau balsuoti prieš tos pakeitimus, kurie prieštarauja tekstui. Kai aš buvau pranešęs, pasisakiau už teigiamą poveikį aplinkosaugai ir šiandieną nepakeičiau įsitikinimu. Bet svarbu neužkirsti kelio investicijoms. Reikia, kad kogeneravimas ir šildymo sistema būtų veiksmingesnė. Taip pat investicijos į dujas turėtų būti ištikrinamos pakeičiant kenksmingesnį iškastinį kūrą. Valstybės narės jau yra gausios paramą iš tokių priemonių, o dabar noriu iškirsti kelią tuo pasinaudoti kitoms valstybėms narėms. Tai čia nepamirškime ir Nord Stream 2. Ačiū. Dėkoju. Dabar AKR vardu ponas Fito. Dėkoju, pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai. Dėkoju visiems kolegoms, kurie puikiai padirbėjo ir rengė tekstą. Noriu išsakyti keletą trumpų pastabų. Visų pirma, tai pritariu tai kritikai, kurią išreiškė kolegos. Ji yra susijusi su lėšų mažinimu. Situacija nebus tokia, kokios mes tikėjomės. O dabar pareisiu prie esminių dalykų. Pirmiausia, veiksmų sparta. Mums būtina jau nuo 2021-ųjų pasinaudoti lėšomis. Antra, dabar jau yra vėluojama, kai kalbame apie įsipareigojimo signavimus. Tie vėlavimai turi būti panaikinti, kad jie nepakenktų administraciniams regionų pajėgumams. Trečia, lankstumas, reikia geriau pasinaudoti tomis lėšomis nacionaliniu lygmeniu. Dėkoju. Ačiū. Dabar demokratų vardu pane Mikhailova. Ačiū ponė pirmininkė, komisarė, kolegos. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir kitiems kolegoms iš regionų komiteto, kurie parengė šį pranešimą apie Europos regioninį vystimosi fondą ir sanglaudos fondą. Europos komisijos pasiūlymas, su kuriuo dirbame, siekia užtikrinti didesnį veiksmingumą, didesnį lankstumą ir šio fondo, šių fondų supaprastinimą. Nepaprastai svarbu, kad e, tai būtų išlaikyta ir pranešime, kuris buvo patvirtintas regionų komitete. Aš norėčiau pabrėžti, kad yra keletas teigiamų aspektų. Visų pirma, tai didesnis fondo prisidėjimas prie klimato, kovos su klimato kaita tikslų. Maždaug 45 procentai tam yra skiriama. Toliau miestų vystimasis regionų komitetas siūlė 10 procentų. Yra numatoma sustiprinti miestų dimenciją sanglaudos politikoje, o taip pat įgyvendinti numatytą darbo atvarkę. Reformoje yra numatyta svarbių elementų, kurie padeda užtikrinti geresnę sąveiką su kitomis ES politikos rytimis. Mes pritarėme ir toms temoms, taip pat grindimui BVP, lankstumui ir prisitaikymui. Mums svarbu, kad Europoje būtų naudojama mažiau anglies. O dėl investicijų išimčių, tai nepamirškime, kad reikia siekti suderinto požiūrio. Dėkoju. Ačiū toliau GUE vardu, ponas Škrlets. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Turbūt mes visi esantys čia sutinkame, kad sanglaudos fondai ir Europos regionų plėtros fondai yra labai svarbus valstybėms narėms, kad jos galėtų pasiekti pažangos regionuose, e, kuriuose e, iškyla sunkumų priartėti prie išsivyščių valstybių. Reikia panaudoti pinigus investicijoms į bendrasis vertybės visų pirma. Tačiau aš kaip šešėlinė pranešėja turiu pasakyti, kad esu nusivylusi E, darbų dėl šio dosie, nes e, jis peržengė Europos komisijos pasiūlytus ambicijų lygius. Žinome, kad labai daug pinigų buvo išleista neteisingai. Investicijos į dujų infrastruktūrą iškesiamą į kurą neprisidės prie politikos, e, dėl kurios susitarta šiame parlamente įgyvendinimo, neprisidės prie žiedinės ekonomikos tikslų. Mes balsuosime netrukus dėl pagrindinių energetikos sąjungos elementų. Tačiau šis pasiūlymas yra labai svarbus, kad valstybės narės galėtų veiksmingai panaudoti viešus pinigus iš Europos fondų e, savo plėtrai skatinti. Ačiū. Ačiū toliau, ponė Mišels iš GUE NGL. Pani poslanka Martina Michals. Pone komisarė, gerbiami kolegos, Taip, e, Regioninės plėtros fondas yra ir ateitie išliks svarbus e, plėtros paramos elementas, ypač kaimo vietovėse ir taip užtikrinama socialinė pusiausvėra Europos regionuose, taigi šis fondas yra labai svarbus, susilgta į žalinimą, ekologiją, tai yra gerai, tačiau kalba neina vien tik tais apie dekoratyvinius kosmidžius pakeitimus, kalba eina, eina apie esminius socialinius, ekologinius pokyčius. Turi būti visiškai aišku, e, struktūriniai pokyčiai ir e, socialiniai, ekologiniai pokyčiai nevyks nemokamai už dyką. Reikės bent jau 40 procentų e, fondo lėšų socialinių ir ekologinių pokyčių e, projektų gyvendimui, kas vadinasi Just Transition, tik perimas, bet nepritarėme tam, kad sociologinių, ekologinių pokyčių katalogė e, numatytos investicijos į um, oro uostų statybą, į energijos gavybą iš iškastinio kūro, labai svarbu, kad integracijos projektai vietos lygių būtų skatinami nepriklausomai, pažiūrėjau, nuo migrantų dalyvavimo. Taigi mes kaip kairieji labai už tai pasisakome. Labai ačiū. Toliau EFDD e frakcijos atstu, e, vardu ponė Damato importante nella nostra legislatura, ossia l'approvazione e la chiusura. Labai svarbu patvirtinti šias nuostatas teisės aktais jau dabar per pirmąjį svarstymą. Du pagrindinius tikslus keliame. Bendro finansavimo elementas, e, kokią dalį valstybės narės turi įnešti. Ir kitas dalykas - iškasamojo kūro atsisakymas, Kaip kitaip mes galėsime pažįsistatyti, kad esame piliečių draugai, jeigu ši institucija entąjį kartą, kelioliktąjį kartą atmes finansavimą regionų ir savivaldybių institucijoms? Kaip mes galėsime kovoti su žmonėmis, kurie kovoja už savo vaikų gerovę? Europos parlamentas tik su kai kuriomis išimtimis uh, stengiasi Europos politiką perpaskirstyti ir iš tiesmės yra investuojama iškesama į kurą. Ir šiandien, kalbėdama apie ateitį, aš norėčiau paprašyti, kad visi kolegos paremtų pakeitimus dėl stabilumo pakto ir um, savivaldos. Ačiū. Ir dabar ENF vardu pana Štuger. Ačiū, ponė pirmininkė. Regionų plėtra yra pagalbos besvystančiam šalims incestinis variantas. ES pinigai yra permetami iš vienos Europos šeimos į kitą jos pusę, be jokių rezultatų. Kaip yra pagalbos besistančiam šalims atveju, mokesčių mokėtojų pinigai nėra perkeliami iš turtingųjų neturtingiesiems. Tikrai turtingi nieko nemoka, visoji mokesčių nemoka. Pinigai yra paimami iš vidurinės klasės ir permetami labai turtingiams žmonėms, uh, Rytų Europoje tie superturtingi žmonės turi kariuomenę patarėjų, teisininkų ir žino, kaip išmelžti pinigus iš ES e, šaltinių. Pirmininkė, mokesčių mokėtojas tampa auka. Kada tai baigsis? Činkuje. Ačiū, ponė Stuger. Toliau yra mėlynosios kortelės klausimas. Ar ponė Stugerio sutiktumėte atsakyti? Bardzo prašau. Taip, prašom. Ponas Nistelro neįsijungęs mikrofono. To... Labai atidžiai klausiausi kolegos Stuger pasisakymą. Jis kalbėjo apie incesto perpaskirstimą. Mane tai pritrenkė. Nesam niekada matę, kad jis ateitų į regi komitetą, į regi komiteto diskusijas. Daug kartų mes kalbėjome apie septintąją sanglaudos ataskaitą. Ir didžiausios investicijos būtent pagal tą ataskaitą iš turtingesnių regionų perina į neturtingesnius. Kaip jūs galite taip kalbėti? Jūs turbūt pasiklydote tarp tekstų, perskaitykite dokumentus, tada galėsit komentuoti. Taip. Taip. Atviras klausimas, tai atvirai ir atsakysiu. Jūs, regi komitete, švaistote pinigus uh, tik tam, kad uh, iš toli žiūrėtumėte rytų Europą. Kol jūs sėdėjote komitete, aš buvau rytų Europą ir žiūrėjau, kur eina uh, Niderlandų mokesčių mokėtojų pinigai. Pavyzdžiui, plasmasinė pilis yra pastatyta, 10 milijonų yra išrei, išleista tokiam, uh, tokiai piliai. Uh, pilį. Tikimasi, kad turistai ateis į tokią pilį. Niekas ten ne, net pelis nelenda į tokius pinigus. O jūs čia sėdit galvojat, kad reguliuojate, kaip Niderlandų mokesčių mokėtojų pinigai yra naudojami pagalbai. Ačiū toliau Konstantinas Papadakis, nepriklausomas narys. Ta gnosta paramithija tis Europaikis. Na, čia. Per daug e, triukšmo dėl nieko. Uh, Kalbam apie kovą su skurdu, užimtumo skatinimą ir taip toliau. Tačiau lakmuso papirėlis juk buvo Graikija. Kapitalistai gavo daug paramos, tačiau skurdas tik labiau išaugo, išaugo nedarbas ir taip toliau. Taip juk nutiko dėl to, kad uh, mokesčių mokėtojų pinigai skiriami monopolistų stiprinimui, kai nėra skiriamas finansavimas infrastruktūros atkrimui po stikinių nelaimių, kaip kad pavyzdžiui po žemės drebėjimų, o nustatomos sąlygas, gus, tai nieko neduoda, nes vis tiek pinigai ir toliau atitenka turtingiausiams. Taigi žmonėms ir toliau bus sunku, nors bus siekiama įgyvendinti reformas tam, kad lėšos tikrai pasiektų žmonės ir būtų panaudotos jų poreikiams padengti. Toliau ponas Van Nistelroj. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė pranešėjau. Kalbėsiu toliau olandų kalba. Mes teikiame prioritetą miestams e, išraišką nuo 5 iki 10 procentų dabar numatyti 2,5 milijardai kaimų bei kaimo bendruomenių stiprinimui. Per ateinantį programavimo laikotarpį 8 milijonai žmonių, bent jau pas mus, iš kaimo vietovių kelsis į miestus. Gerai išsilavinę jaunuoliai dažnai nebegrįžta į kaimo vietoves. O kokisgi pasiekmes, pavyzdžiui, spalio mėnesį vienoje rezoliucijoje kaip tik kėlėme šią problemą ir, ir kad toje kadencijoje turėtume apie tai kalbėti. Mintis yra kurti geresnę, įskaitant ir išmanyje infrastruktūrą. Sanglaudos fondas, reginės plėtros fondas turėtų skirti tikslingai lėšas tokios infrastruktūros skatinimui, tačiau vietoj to uh, nuostatos užvilnintos uh, e, žinios reiškia galę, galę reikia stiprinti. Iš tikrųjų reikia skatinti naujovišką gamybą, naujoviškų produktų eksportą, tai pasakytina apie visą Europą, įskaitant ir rytų bei mm, centrinę Europą, nes uh, Tai juk yra pagrindas naujam, naujai ekonomikai nuo 21 metų. Aš pasisakau paskutinį sėkį kaip Niderlandų atstovas ir būtų norėjusi, kad e, man dar pavyktų patirti pačiam, kad abiejose Europos pusėse visi turi vienodas galimybės. Na, Na, galbūt pusė net iš mūsų pasisako paskutinį sykį. Kaip ten bebūčiau, paprašysiu laikytis skirto kalbėjimo laiko. Pole Rodrygės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na taip, faktiškai jau gyvename rinkiminės kampanijos nuotaikomis. Nors e, tai aišku neliečia sanglaudos fondo e, lėšų panaudojimo nei Graikijoje, nei Portugalijoje. Kalba neina apie politinį, bet apie moralinį klausimą, kągi daryti su šiuo pranešimu. Mes juk norėtume, kad sanglaudos fondo dėka būtų išnaikinta neligybė, tačiau taip juk nenutiko. Mes juk norime, kad gerovė ateitų visus regionus. Taip, aišku, tikslas užtikrinti demografinę pusiausvyrą, taip pat paremti atokius regionus. Taigi gerai, kad dabar šie regionai galės bendrai gauti paramą tiek iš struktūrinių, tiek ir regioninės plėtros fondų, tai bus galima kovoti su neligybė. Kalba taip pat eina ir apie infrastruktūros finansavimą, skaitant ir oro uostus. Sakyčiau, kad reikėtų išlikti, išlaikyti teminę koncentraciją nacionaliniu lygiu. Toliau, ponė Tomašič, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Regioninė plėtra be abejo yra tas rytis, kur Europa suteikia papildomą pridnevertę, tačiau neretai Na ir sukūrėme projektai, kurie leidžia peiti administracinės kliūtis įvairiais ligminimis. Mūsų šalyje, Kroatijoje, sanglaudos politika yra labai svarbi priemonė, kuri leidžia mums pasivyti kitas valstybės narės, juk norime to paties uh, išsivystimo lygio. Na, mes tikimės e, kurti geresnę ateitį Europoje, kaip regi komiteto narė, o taip pat kaip ir Kroatijos parlamento narė, palaikau naują metodą, pagal kurį bus geriau apibrėžiami tikslai ir taip galima bus vykdyti perspektyvesnės politiką, pasirinkant tinkamus tvarius sprendimus. Labai svarbu ir toliau šalinti bereikalingą finansinę ir administracinę naštą ir kliūtis visais lygmenimis. Parenkime viešą administraciją, regioninius subjektus, o taip pat pasirūpinkime, kad e, tie, kuriems šios priemonės skirti, iš tikrųjų galėtų jomis pasinaudoti. Dėkoju. Ponas Junus Omadži, prašau. Ačiū pirmininkė. Daugelį Europos regionų e, tokie fondai yra e, vienintelis biudžeto šaltinis e, taupimo vandenyne. Ir labai svarbu, kad tie fondai yra būtini, kad tai būtų išsaugostos investicijos. Na, nu, jei kalbame apie ultraperiferinius regionus, Europos parlamento pozicija turėtų būti atmesti Europos komisijos pasiūlytą sumažinimą. Aš kaip majotės atstovas galiu pasakyti, kad tą teisę mes norime e, įtvirtinti atsižvelgdami į praeitą finansavimo etapą. Dėl ekologinio finansavimo Europos komisija siūlo 70 e, procentų sumažinti tą finansavimą. Mes siūlome padidinti jį iki 85 procentų. Man atrodo, kad po to, kai bus patvirtinta Europos komisijos atnaujinta strategija, uh, šiems fondams Europos komisija pritars mūsų pozicijai ir apgins ultraperiferinius regionus ir jų prašymus. Labai ačiū, ponas Bogovič toliau. E, regionalni sklad in kohezijski sklad sta ključna sklada, s katerimi od. Ačiū. Europos regionų fondas ir social... E, sanglaudos fondas yra abu labai svarbus e, Europos regionų plėtrai. Tai yra vienas iš rimčiausių iššūkių ES ir dėl tos priežasties aš sutinku, kad jokių būdų negalima riboti fondų, kurie yra numatyti. Kitaip Europa negalės savo tikslų įgyvendinti. Aš visiškai sutinku su žaliųjų numatytais tikslais dėl energijos efektyvumo ir panašiai. Ir aš džiaugiuosi, kad mano pakeitimas buvo patvirtintas. 5 procentai regionų fondų bus skirti kaimo teritorijų plėtrai, 2,4 milijardai bus skirti išmaniųjų kaimų steigimui. Tiesa ta, kad žmonės bėga iš kaimo bendruomenių, iš kaimo teritorijų. E, jeigu turėtume daugiau lėšų, galėtume lengviau ir tokias problemas spręsti. Galėtumėm sukurti darbo vietų e, kaimo bendruomenėse. Tokiu būdu mes taip pat galėtume e, išvystyti modernesnio tipo žemdirbystę. E, tokios darbo vietos, decentralizuotos, pavyzdžiui, socialinėse įstaigose, irgi galėtų būti įsteigtos e, ne tik didžiuose miestuose, bet ir kaimuose. E, energetikos decentralizacija taip pat įeitų į išmaniųjų kaimų kūrimo strategiją. Aš esu įsitikinęs, kad tokia decentralizacija yra teisingas kelias, kuriuo turėtume eiti. Ačiū. Toliau ponė Džiufrida. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Fond... Europos regioninio vystimosi fondas ir sanglaudos fondas yra pagrindinės priemonės, kurios leidžia investuoti į darbo vietas, infrastruktūrą ir ekonominį augimą regionuose. Šiais metais mes dirbsime tų regionų vardan, pavyzdžiui, Sicilijos vardan, kurią aš atstovauju. Svarbu, kad būtų pašalintos kliūtis, kurios vis dar egzistuoja, kad procedūros būtų supaprastintos ir sumažinta biurokratinė našta. Reikia atsižvelgti ir į bendrą finansavimo koeficientą tam, kad projektai iš tiesų taptų realybę. Mūsų atsakomybė yra leisti regionams pasinaudoti tais fondais, o tam būtina atsižvelgti į vietos realijas ir į atitinkamą patirtį. Kai kurie parametrai neatsižvelgia į regionų skirtumus ir, tarkime, salų ypatumus. Būtina sustiprinti viešąjį administravimą ir vietos institucijas. Tik tai taip piliečiai prieartės prie ES. Ačiū dabar panas Būda. Dėkoju. Europos regioninės plėtros fondas, sanglodos fondų pagrindinė uždėtis yra didinti ekonominį ir socialinį solidarumą, taip pat mažinti vystimas atotrikį tarp skirtingų regionų. Tačiau kita vertus, būtikime sąžininkai vieni kitų atžvilgių, pripažinkime, kad ši politika tikrai davė daug naudos tiek rytų, tiek ir vakarų Europoje dabartinėme kontekste. E, šių fondų dėka buvo atliekamos investicijos į e, aukštos spartos interneto tinklų sukūrimą, judumo, miestus užtikrinimą, taigi moksliniai tyrimai, privačių investicijų pritraukimas, solidar... tvirtų partneriščių kūrimas turėtų būti pagrindinis Europinės politikos prioritetas. Labai svarbu, kad vyktų bendradarbiavimas tarp partnerių vietos regionų lygių šis bendradarbiavimas turi būti stiprinamas, įskaitant ir bendradarbiavimą tarp valstybinių lygių. Toliau e, Joseph Lee, Posef Manskvur. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu kolegoms, kurie pagyrė pranešėjų atliktą darbą. Tekstas, kurį parengė Regi komitetas, man atrodo, patvirtina savo pavadinimą. Reikia uh, regionų ir sanglaudos fondų vaidmenį uh, padidinti, žinant jų efektyvumą ir galimybės sumažinti skirtumus tarp valstybių narių. Aš pritariu pasiūlymus, kuriuose yra kalbama apie teminės koncentracijas regionuose. Aš tikiuosi, kad tokiu būdu mes galėsime kalbėti apie ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Taip mes galėsime priartėti prie regionų ir piliečių lūkesčių. Aš, e, kaip Prancūzijos vieno iš ultraperiferinių regionų atstovas, noriu, kad būtų sukurtos specialios taisyklės atsižvelgiant į jų specifiką. E, turi būti sukurtos priemonės būtinos, e, kad regionų plėtros fondas ir sanglaudos fondas e, galėtų būti panaudoti infrastruktūros ir mobilumo gerinimui tose regionuose. Kolegos, aš taip pat pritariu jūsų siekiams ekologijos, socialinėse srityse ir remiu pakeitimus, kurias pateikė mano frakcija. Aš uždėmesį. Bardzo, Labai ačiū. Dabar man tai yra degera. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, Sanglodos e, fondas ir regioninės plėtros fondas yra svarbi konvergencijos politikos ES priemonė. Taip galima daug ką nuveikti ir ypač tokiems tokių regionų naudai. Gaila, kad nėra ponios komisarės Kretso šioje diskusijoje, o taip pat ir komisijos atstovai atstovo, kuris yra atsakingas už ultraperiferinius regionus. Beje, jie minimi šiame pranešime, pavyzdžiui, e, tiek šis parlamentas, tiek ir socialistinė Portugalės vyriausybė nesutarė dėl to, kas siūloma dėl um, sanglaudos politikos. Taigi, e, pavyzdžiui, mūsų vyriausybė nesutinka su tuo, kas siūloma, pavyzdžiui, dėl Madeiros. Juk Mintis yra tokia kurti priemonės, kurias leistų invest, užtikrinti investicijas į transportą, migrantų integraciją, į judumą. Taip, tai yra kompromisai ir labai tikėkime, kad valstybės narys, įskaitant ir Portugaliją, bus įpareigotos mm, pasinaudoti šiomis priemonėmis tam, kad ir ultraperiferiniai regionai gautų vystimosi šansą. Panas Pikula, ačiū pirmininkė. Sanklaudos politika yra esminis elementas, kuris padeda užtikrinti sanglaudą ir regioninį solidarumą. Šis fondas vienas didžiausių ES pasiekimų. Pačiame pasiūlyme yra gerų nuostatų, kurios leis prisitaikyti prie ateities sąlygų. Priemonės leis lengviau pasinaudoti fondu, tačiau bendro finansavimo koficijento didinimas – reiškia, kad našta perkeliama vietos vyriausybei ir regionams, todėl jiems sunkiau bus taikyti projektus ir sunkiau bus gauti pinigus. Mums reikia didesnio lankstumo ir didesnio vietos administracijos pajėgumo, nes ateitis šių fondų priklauso nuo numatomo biudžeto nuo Junktinės karalystės pasitraukimo ir nuo valstybių narių geranoriškumą įnešti lėšas. Aš noriu padėkoti pranešėjui už tai, kad atsižvelgia į 174, nes dėl šio straipsnio salos galės pasinaudoti pasiūlymu. Ačiū. Dabar pane Vestfal. Dėkuoju, ponė Pirinkė. Tikrai labai gaila, kad e, frakcija nepriklausantis kolega išėjo vietoj to, kad klausytis dėl to, ką iš tikrųjų nuveikė EFSA tam, kad čia tikrai nenuskambėtų tiek daug nesąmonių, kaip kad ką tik nutiko. Nes EFSA tai yra augimo programa skirta visiems regionams ir visiems piliečiams. Mintis yra daug investuoti į modernę, žalę, socialę, ekologišką Europą, žmonių Europą, ar miestuose, ar kaimuose, kurie bebūtų. Mintis yra skatinti inovacijas, užimtumą, naujas darbo vietas, kovoti su klimato kaitas. Ypač prie Europos parlamento rinkimus labai svarbu parodyti žmonėms, kams yra skiriama naudojami europiniai pinigai, sanglodos ir reginės plėtros fondai. Kaip tik tam ir skirti. Labai svarbu žmonėms parodyti, kad pinigai grįžta pas jūs atgal, jūsų regioną, jūsų miestą. Prasmingos tokios išlaidos mūsų frakcija nenori skatinti regioninių oro uostų, iš kurių niekas neskrenda. Mes nenorime skatinti dujotikių ar tiesimo ar energijos gavybos iš, iš, iškastinio kūro. Mes norime tokių sprendimų, kurie leistų Europai pasirenkti ateities iššūkiams. Dėkoju. Dėkoju. Ir dabar ir ačiū Garcija Perez. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Prieš pusantrų metų mes šiame parlamente patvirtinome pranešimą dėl sanglodos politikos ir kovos e, su demografiniais iššūkiais ir gyventojų mažėjimu. Dabar šis dokumentas, šis reglamentas būtent ir numato, kaip tos priemonės padės kovoti su gyventojų mažėjimu. E, aštuntame straipsnėje yra rašoma, kad maždaug 5 procentai e, šito fondo turėtų būti skirta toms zonoms, kur ta problema yra didžiausia. Dešimtame straipsnėje kalbama irgi konkrečiai apie tai, kaip galima kovoti su demografiniais iššūkiais. Labai svarbu, E, mūsų kaimo vietovėms, kad e, sanglaudos politika, Europos politika būtų ele, e, svarbus elementas, kad suteiktų vilties tiems kaimams ir gyvenvietėms, kurios dabar patiria e, agoniją. Taigi, imkime darbo ir kovokime su demografiniais iššūkiais, kurie Europoje dabar yra tokie e, svarbus. Ačiū dabar spontaniškų pasisakymų. E, procedūra, matau, kad laiko labai mažai. Trys pasisakys kalbėtojai iš dviejų politinių frakcijų, iš tų, kurie prašė žodžio. Francisco Jose Ramon. Šis fondas yra labai svarbi priemonė skatinti sanglaudą Europos regionuose. Viena problema, kur yra labai svarbi Galisijai ir kitiems regionams, yra būtent demografinė krizė ir e, visuomenės senėjimas. Mūsų e, vyriausybė imasi priemonių, e, stato darželius, skatina gimstamumą ir taip toliau. Bet esu tikras, kad ir valstybės narės ir ES padaryti turėtų daug daugiau. Demografinė krizė turėtų būti esminis kriterijus skirstant e, lėšas. Aš pateikiau su kolegomis e, daug pakeitimų, pavyzdžiui, 10a e, straipsniui, kur kalbama apie lėšų skirimą toms teritorijoms, kurios ypatingai patiria tokių problemų, kad jos būtų patrauklesnės, pavyzdžiui, skatinant investicijas. Labai džiaugiuosi, labai manau, kad svarbu įtraukti atitinkamą eilutę būtent tokioms, tokiems regionams. Ačiū. Ačiū, ponas Jose Blanko Lopes. Ačiū, pirmininkė. ES pamatinė vertybė yra solidarumas teisingumas, socialinis teisingumas. Todėl Europa negali žengti žingsnio atgal e, ir atsisakyti politikų, kurios skatina konvergenciją tarp regionų. Labai džiaugiuosi, kad šiame dokumente Europos parlamentas e, įvedė daug Mm, svarbių priemonių. Labai svarbu kovoti su gyventojų mažėjimu, su uh, demografiniam problemom, e, senėjimu gyventojų, uh, kuris iš tiesų uh, net kelia grėsmę ir mūsų socialiniam, teritoriniam, ideologiniam modeliui. Tokie pasiūlymai būtent ir kalba apie socialinę Europą, sanglaudos Europą. Uh, E, teritorinė sanglauda, socialinė sanglauda visą laiką buvo mūsų vėliava. Todėl labai svarbu tokiems regionams, pavyzdžiui, Galisijai, tokios priemonės. Būtent todėl šis sustarimas yra toks be galo reikšmingas. Dėkoju. Ačiū. Ponas Kšištof Hetman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni... Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai. Be jokios abejonės Europos regioninės plėtros fondas ir sanglaudos fondas yra efektyvūs um, lėšų paskirstimo fondai, e, skantinantys socialinę ir teritorinę sanglaudą ES ir mažinant e, neligybę. Tai jų pagalba mes skatiname ir miestuose, ir kaimo vietovėse e, vystimasi, taip pat skaitmenės technologijas, smulkų ir vidutinį verslą. Džiaugiuosi, kad šis dokumentas toks subalansuotas. E, mes galime per šios fondus skatinti ir geležinkelių vystimą. Taip pat labai svarbu, kad būtumėm lankstesni investicijų prasme, nes valstybės narės gali primti geresnius e, sprendimus, pačios gali primti geresnius sprendimus apie vietinius, vietinės priemonės, kurių reikia imtis. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Darling. Ačiū pirmininkė. Šeštadienį daugiau nei milijonas žmonių uh, vykdė demonstraciją Lenk... Londone, siekdami pasakyti ne Brexitui. Taip pat ir buvo rytų Anglijoje tas pats. Taigi, uh, Brexito e, realybė, e, man atrodo, atspindi Britų požiūrį. Ir mano regionas tikrai pasinaudojo investicijomis iš Europos regioninio plėtros fondo. Milijardas e, svarų buvo skirsta nuo 14 iki 20 metų, buvo sukurto darbo vietos, atnaujinta infrastruktūra, taip pat atnaujintos ir įvairios paslaugos. Taip, aišku, kad yra ir problemų, tačiau ES e, skiria e, tos e, pinigus atsižvelgdama į ekonominius poreikius. Solidarumas yra viskas. Ir jeigu mes išliksime čia, mes tokiu atveju gausime e, tos e, pinigus. Jeigu išstosime, mes būsime priklausomi nuo Westminsterio. Taigi, prašau, neišnaudokime, mm, e, pasinaudokime tą galimybę, kurią turime. Dėkoju. Pone Maletič. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų kolegos jau pasisakė nemažai apie tai, kad Euro, Europos regioninio e, plėtros fondo, sanglaudos fondo e, lėšos pagerina mūsų piliečių gyvenimus. Bet pakalbėkime apie tai, kas yra labai svarbu. Taip pat yra atveriamos duris ir sporto infrastruktūrai, yra, e, kas yra labai svarbu kaiminėse šalyse, taip pat ir teritoriniai plėtrai yra skiriamos investicijos. Taip pat investicijos yra skiriamos ir kaimo vietovių plėtrai. Europos komisija, taryba, taip pat ir parlamentas Kai kalba apie sumanius kaimus, miestelius, kai kalbame apie tai, kad reikia atsakyti į demografinius e, iššūkius, apie tai, kad Europa turi būti lygių galimybių e, erdvė, mes turime tą parodyti per biudžeto paskirstimą bei priemonės, kurios yra finansuojamos iš šio biudžeto. Labai svarbu, kad šis naujas reglamentas atlieptų mūsų piliečių poreikius ir suteiktų lygias galimybės plėtrai visiems. Ačiū. O dabar. Juan Lopes Aguilar. E, komisijos nario Jurova. Šis parlamentas e, da, e, vykdo savo darbą, e, leisdamas teisės aktus ir reglamentus. E, čia turiu menį ir Europos regionės plėtros fondą, ir Sanglos fondą. 200 e, šimtai milijardų eurų e, siekia, net ketvirti visos daugiametės programos. Ir labai labai svarbus šis finansavimas e, regionams, transporto, junglumo, socialinės garantijos darbo, vietų kūrimo prasme, o svarbiausia ir e, kovojant su klimato kaita, kuriant žiedinę ekonomiką ir tvarkant atliekas. Būtent todėl noriu pabrėžti, kad negali būti jokių išimčių. Negalima ieškoti priežasčių finansuoti atliekų deginimo įrę į kažkokią gamyklą, kuri kažkurių reikalavimų netitinka. Dėkoju. Atsiprašau tų, kurių, kuriam žodžių negalėjau suteikti, nes visgi pusę pirmos turim pradėti balsuoti, o dar liko vienas klausimas. Komisijos narys sutik žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus nariai. Mes šiuo metu kalbame apie tai, kas yra tikrai labai svarbu. Kalbame apie kitą biudžetinį laikotarpį, kitą sanglaudos e, fondo laikotarpį regioninės plėtros fondą, bet kalbame ne tik apie pinigus, kalbame apie politikos kryptį, kuri remiasi solidarumu, politikos kryptį, kuri turėtų padėti regionams, kur konvergencija dar e, atsilieka taip pat gerinti verslo e, sąlygas, e, skatinti BVP. Tai yra kalbame ne tik apie pinigus, bet taip pat ir apie juos. Žinome, kad kito programavimo laikotarpio metu bus skirta ir sanglaudos fonde pinigų iš ES biudžeto. Ir aišku, mums visą laiką kyla dilema, kaip investuoti tos pinigus. Diskusijos būtent šioje salėje ir buvo šią temą. Mes visi suvokiame, kad su mažiau pinigų mes norime um, atlikti daugiau darbų. Tai yra principas, kurio ir turime laikytis. E, taip pat turime galvoti ne tik apie išlaidas, bet apie sumanų e, ir taip pat tvarų e, investavimą. Tai aš pati taip pat esu mačiusi dešimtis tūkstančių naujų darbo vietų sukurtų, taip pat investicijų į pramonės šakas, e, švaresnį orą, švaresnės upes. Tai yra labai apčiuopiami rezultatai e, kuriuos būtent ir paskatino Sanglaudos fondo investicijos. Ir turime juos išlaikyti. Būtent dėl to mes stengiamės e, sukurti geresnę vertę už pinigus, kad investicijos būtų skatinamos, kad jos pagerintų piliečių gyvenimą ir taip pat sukurtų tikrai pridėtinę vertę. Aš taip pat norėčiau padėkoti parlamentui už visą nuveiktą darbą ir tikiuosi, kad iki rytojus pabaigos e, mes e, baigsime pirmąjį nagrinėjimą visos e, šios politikos krypties ir pradėsime teisėkuros projektą. Norėtume viską pabaigti spalio mėnesį tam, kad nevėluotume su programa po 20 metų. Visi reglamentai turi būti priimti e, jau šiais metais. Programavimo laikotarpis taip pat turėtų būti e, vykti laiku. Komisija negalėtų pritarti jokiems susitarimams, e, kurie paveiktų neigiamai sanglaudos politiką, regioninės plėtros fondą. Aš taip pat norėčiau sugrįžti prie to klausimo, kurį pateikė uh, vienas iš uh, narių, kalbėdamas apie uh, sumanius miestelius, sumanius kaimus. Sanglaudos fondo politika siekia e, pagerinti situaciją, priartinti kaimą arčiau prie miesto. Ir man atrodo, toks e, principas turėtų išlikti ateityje. Bendros nuostatos, reglamentai pristato naujus tikslus e, siekiant skatinti uh, tvarų ir integruotą vystimasi kaimo vietovėse, pakrančių vietovėse. Tai turėtų suteikti galimybę vystyti tarp sektorinį integruotą požiūrį. Taip pat siekiame skatinti ir sanglaudą ir strategijų planavime, siekiame įtraukti ir miestų valdžios institucijų dalyvavimą. Tai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Thank you, madam. Ačiū, ponė komisijos narė pranešėjas. Andra Kocolino. Andro Kocolino. Sì, eh, credo che domani nel voto. Manau, kad rytoj, kai balsuosime, mes galėsime nepamiršti, kad mums pavyko susitarti po sudėtingo darbo ir taip pat e, mums reikės gal pakeitimais pataisyti tam tikrus probleminius klausimus. Aš norėčiau pasakyti, baigdamas šias diskusijas, štai ką. Dėl teminės koncentracijos mes pritarėme komisijos gairiams. Tiesiog mes sustiprinome regioninį matmenį. Kitaip da, ten būtų iškilę problemų. Ir, aš, ir visiems, kas kalbėjo apie aplinkosaugą, aš norėčiau pasakyti, kad dar niekuomet mes nebuvome skyrę šitiek lėšų tam, kad galima būtų da, susitvarkyti su aplinkosaugos iššūkiais regionuose, įvairiose teritorijose. Daugiau nei 30 procentų ketinama tam skirti. Labai svarbus yra mūsų do, o, principas susijęs su lankstumu, nes norime sustiprinti bendrą finansavimą tam, kad galima būtų gauti daugiau lėšų ir daugiau ir geriau išnaudoti strateginės investicijas. Ir kaip ir visi, ir visi pranešėjai, ir visi, kas pasisakė, kalbėjo, kad mums pirmiausia rūpi tie, kas labiausiai nukentėjo pastaraisiais metais. Tai yra to tie regionai, kur mažėja gyventojų skaičius, uh, bet e, ten ir kur matome, kad e, teikiama mažiau paslaugų, mažiau galimybių, kur Europos ir valstybių paslaugų yra mažiau. Ir mes norime, kad būtent jiems sangodos politika būtų naudingiausia. Ir taip mes norėtume, kad tie piliečiai, milijonai Europos piliečių galėtų pajusti ES politikos naudą. Ir aš tikiuosi, kad rytoj mes galėsime balsuodami sustiprinti visas šias e, teigiamas tendencijas ir mes galėsime parengti labai aišku pranešimą, kuris padės padės mums uh, užtikrinti, kad Europa toliau ateityje žengtų augimo keliu. Dziękuję bardzo. Niech te brawa świadczą jakości pracy sprawozdawcy. Zamykam debatę, głosowanie. Dėkoju. Dėkuoju, norėčiau pasveikinti pranešėją ir pranešti Jums, kad balsuosim dėl šio klausimo rytoj. O dabar siūlau perėti prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra prie bendrų diskusijų dėl skaitmininio turinio teikimo ir internetinės prekybos prekėmis. nagrinėsime ponios Gerbhart ir pono Vos parengtą pranešimą dėl skaitminio turinio teikimo sutarčių ir pranešimą parengtą pono Arimo ir tas pranešimas yra susijęs su prekių pardavimo sutartimis. Ir pirmiausia, teiksime žodį poniai Gerbhart. Prezident. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Šiame parlamente e, vis išgyvename pritrenkiančius momentus, pirmačias akimirkas. Pavyzdžiui, dirbdama kartu su Akseliu Fosu taip pat e, patyriau įdomių akimirkų. Pasimokiau, kad argument, geriausi argumentai iškyla tada, kai, e, kai e, tavo bendradarbis išneka e, visiškai priešingai negu tu, vien tik tai iš principo. Manau, kad mes tikrai iš to dokumentu labai daug prisidėjome prie vartotojų teisių. Kai vartotojai moka ne grinaisiais, o internetu, e, jų e, teisės nėra iki galo užtikrintos. Vartotojų teisės iš principo yra tos pačios. Nesvarbu, ar jie e, kažką perka internetu, ar išsinuomoja kažką internetu, ar ar, pavyzdžiui, perka e, išmaniojo šaldytuvo pagalba. Kiekviena operacija turėtų būti taip su, su, sukurta, kad tos teisės nebūtų pažeidžiamos. E, vartotojai turi teisę gauti e, programas, kurios galiotų ilgesnį laiką ir užtikrintų didesnį e, saugumą. Taip pat turinio varto, naudojimas ne, vieno, ne viename įrenginyje yra kitas klausimas. Čia nais reikia kalbėti ir apie debesiją, ir apie įvairiausius įrenginius. E, būtinas harmonizavimas tokių, tokių teisų, kad būtų galima ir e, pratesti e, naudojimo laikotarpį pusmečiui metams, dviejiems metams tam tikrais atvejais. Manau, kad šitaip mes įvedėme tam tikrų komponentų, kurie yra be galo svarbus ir taps atspirtiniais akmen, e, akmenimis. Taip pat ir su šešėliais pranšiais mes tengiamės e, suburti, sur, surinkti visas geriausias mintis ir geriausius sprendimus vartotojams. Ir tai nuo pat pradžių tikrai nebuvo savaime suprantama. Mes trejus metus tikrai sunkiai dirbome, tam, kad tokia teisė galėtų būti išgulyta ant popieriaus. Ir komisija ne visą laiką mums pritarė. Ir kairį, dešinė, atsiprašau, parlamente e, turėjo nusileisti vieną ar kitą kartą, kad mums pavyktų surašyti tokį dokumentą. E, su puikios, nenuvarkstančios komandos pagalba aš pasiekiau tikslą, kurį savo išsikėliau kadencijos pradžioje ir iš manęs juokdavosi. Aš prisimenu, aš sakydavau, aš noriu, kad būtų tokios teisės numatytos įstatymę, bet Taip, e, tos teisės turi būti vienodos visose valstybėse narėse. Ir man daug kas sakė, kad taip nieko nebus, mes turime harmonizuoti teisę, bet mes negalėsime nurodinėti valstybės narėms. Mums visgi pati, pa, pavyko e, kartu dirbant su e, komisija ir būtent e, tam tikrose sritise numatant minimalų e, reglamentavimą, e, kad valstybės narės turėtų teisę ir pačios nuspręsti dėl stipresnio reglamentavimo. Ir populistams nepasisekė, nes mums pasisekė. Taigi aš labai didžiuojosi šiais pasiekimais. Ir e, šis dokumentas yra tikrai pavyzdinis ir naudingas pirmiausiai vartotojams. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje, dabar suteikia žodį ponui Aksel Foss. Ačiū pirmininkė komisijos narė, mėla pranešėja, su kuria kartu dirbome Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už puikų pasiūlymą, kurį gavome šitoje naujoje srityje, o poniai Gerbhat norėčiau padėkoti už intensyvų bendrą darbą. Ir man atrodo, kad nors buvo daug diskusijų ir nesutarimų, pasiekėme tikrai gero rezultato. Pone Gerhard daugiau kalbėjo apie vartotojų e, teisės, o aš labiau kalbėjau apie skaitmeninių sutarčių teisę iš savo profesinės pusės ir mes, manau, savo išmanimą. E, na, Suvedėme į vieną dokumentą. Reikėjo daug laiko, bet e, iš tikrųjų buvo sunku rasti sprendimus, pavyzdžiui, kaip e, duomenų apsauga bus traktuojama, kaip e, autorių teisės bus traktuojamos. Taip pat vyko ir ši diskusija apie išman, išmanę priekybą. Ir e, šioje direktyvoje pavyko visus tuos aspektus įtraukti ir vėliau derantis su taryba. E, dar ir Paskalė Rimon dirbo e, su mumis apie tas skaitmeninės priekybos. Taigi, mūsų pagrindinis tikslas buvo kiek įmanoma plačiau apriepinti ir harmonizuojanti direktyvą ir mes nenorime palikti spragų e, būtent e, išmaniosios priekybos srityje. Ir būtent todėl mes sakėme, kad abiejų direktyvų e, teisinės pasiekmes turėtų būti tos pačios. Pavyzdžiui, jeigu aš perku prekę internetu ar ją parsisinčiu, turi būti e, teisinės pasiekmes tos pačios. Ir buvo sunku rasti bendrą liniją, bet manau, kad e, Visgi skaitmenio turinio teikimo direktyva yra tikrai uh, pavykusi, mes sukūrėme bendrą skaitmeninio turinio rinką, e, kalbama tenais ir apie terminus, apie harmonizavimą. Aš iš tarybos tikėčiausi šiek tiek pozityvesnių veiksmų ateityje, kad mes iš tikrųjų sukurtume skaitmeninę rinką, bendrą rinką, neatsitrauktų ne viena valstybė narė. E, kad nebūtų taip, kad va, šitoj srity mes nenorime nieko keisti. Ne, būtent skaitmeninėje srityje reikia sukurti tokią erdvę, kur vis, viskas būtų Europos lygių mm, vienodai reglamentuojama. Ši direktyva numato vienodą skaitmeninio turinio, e, prekybą skaitmeninio turimų vis, visoje e, Europos Sąjungoje. Ir taip pat e, čia yra pateikta ir ankstesnės direktyvos minimalus, minimalus reikalavimai ir stengiamės išvengti teisinio netikrumo, kuris galėtų atsirasti, kai prekiavima tarp valstybių narių. Toks buvo mūsų tikslas, kad nebūtų skirtumo, ar vartotojas perka skaitmeniniu būdu ar skaitmeniniu turinį vienoje šalyje ar kitoje šalyje. Ir tas reglamentavimas turėtų būti aiškus, kiekvienoje valstybėje narės turėtų būti vienodas. Taigi manau, kad tai yra labai svarbus žingsnis ir mes skaitmeninėje rinkos kūrimo srityje padarėme labai daug. Dėkoju. Ponas Paskalė Rimum. Ačiū pirmininkė komisijos narė. Kaip kalbėjo ponė Ephart, po daugelio metų, po ilgo darbo gimė dvinukai. Panašu, kad aš, aš žinau, kad dvinukus auginti yra sunku, žinau tą iš tėvų, kurie turi dvinukus. Ypatingai pirmaisiais mėnesiais tai yra nelengva. Nu, mums pavyko. Mes šitą dvinukų direktyvą pagimdėm. Ir šios dvi direktyvos pirą, pirmą kartą ir e, jose numatytos bendros taisyklės, kurios galioja perkant internetu, ar tai baldas, ar tai e, telefonas išmanusis. E, Išmaniai telefonai yra kaip simbolis, kaip kad neliko sienų priekyboje, internetinėje priekyboje. Ir, ir tai yra prietaisas, kur yra, kuris nuolat prisijungęs prie interneto, aš galiu parsisiųsti programėlės ir tomis programėlėmis naudotis. Taigi Labai svarbu, kad būtų nuoseklios taisyklės, nuoseklus e, reglamentavimas, kaip turėtų vykti, pavyzdžiui, skaitmeninio turinio tiekimas, pavyzdžiui, muzikos parsisiuntimas. Ir čia. E, yra numatomos taisyklės, kaip pavyzdžiui, kas bus, jeigu tas tiekėjas bankrutuoja, ką daryti vartotojui, kuris nusipirko ir, pavyzdžiui, negali gauti to nusipirkto daikto. E, taigi, mes norėjome, kad tos pačios taisyklės, kurios galioja perkant fizinį objektą, e, galiotų ir skaitmeninio turinio teikimui. Bent dviejį metai turėtų būti dviejų metų garantija, kad jeigu nusipirkus internetu per dviejus metus tas daiktas sugenda, e, tai turi būti suteikiama pagalba arba netgi mm, galimybė gražinti, gražinti tą daiktą ir taip toliau. Mes taip pat įvedėme ir įvairiausių naujovių, pavyzdžiui, kad vartotojui po, šeši, po šešių mėnesių uh, nereikės įrodyti, kad nuo pat pradžių tas prietaisas buvo e, neveikiantis. Ir netgi norima tą periodą, tą laikotarpį pailginti ne metams, o dviems metams, netgi kad vartotojas galėtų nutraukti e, pirkimo sutartį jeigu prietaisas neveikia, jisai gali iš karto nutraukti sutartį ir atgauti pinigus. Vartotojai taip pat turėtų prisimti atsakomybę, jeigu teikia, kad tas aparatas veiks tam tikrą laiką. Tada e, pirkėjas kreipiasi tiesiai į juos tam, kad būtų pataisytas tas prietaisas arba būtų gražinti pinigai. Taip yra sukūriamos aiškesnės sąlygos ir, tos, e, ir teisės, ir tos teisės galioja visose valstybėse narėse ne tik tai vartotojams, bet ir įmonėms tai turi būti naudinga, ypatingai smulkiom. E, nereikės joms sukti galvą, e, kokia teisė bus taikoma, kai parduoda į kitą Europos valstybę ir tos smulkios įmonės, kurios neturi teisės skyriaus, kaip stambios korporacijos, galės jaustis e, laisviau. Mes e, sukūrėme daugiau vartotojų teisų, mes sukūrėme aiškesnę teisinę bazę įmonėms ir e, bendrą rinką. Todėl dėkoju visiems kolegoms, kurie dirbo su šiu tekstu. Mes matėm, kad visos frakcijos ieškojo galimybių rasti kompromisą. Ir manau, kad e, kompromisas yra geriausias parlamentinės demokratijos atspindys. Dėkoju uždėmesi. Ačiū. Labai dėkoju. Turinkia dabar komisijos vardu kalbės ponia Jūrova. Gerbiamas ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, tai iš tikrųjų yra labai svarbi mano akimirka, nes po labai ilgo laiko mes e, baigiame teisėkuros procesą dėl šių dviejų e, pasiūlymų, kurie turėtų būti labai naudingi ir mūsų vartotojams, ir mūsų verslui. Nesu tiek tikra dėl dvinių. Aš kalbėčiau apie dvi sesės. Direktyva, mano kalba, yra moteriškos giminės ir viena iš tų de, de, seserų yra labai de, sportiška, atletiška, o kita yra gal kiek nutukusi dėl to, kad ji perka viską internetu. Ir todėl ją pastumėti į priekį buvo labai sunku. Bet mes sugebėjome, mums pavyko tai padaryti ir aš norėčiau padėkoti visiems e, ir ypatingai dėkoju poniai Gebhardt, ponui Vos, ponui Arimo, kuriems puikiai yra žinoma, kad mes, mums teko išgyventi kai kurias dramatiškas akimirkas, kad